Ignacio Gardans pareiškė apie savo atsistatydinimą ir pagal mūsų darbo tvars, e, taisyklių ketvirto straipsnio pirmą dalį jis e, gaus atostogas nuo paminėtos datos ir mes atitinkamai e, informuosime nacionalinės atitinkamas institucijas. Kitas pranešimas 21 balandžio Teisės reikalų komitetas įvertino Lipinėno ir Batistas e, įgaliojimus ir vieningai e, rekomenduoja, e, kad jų mandatai būtų taptų galiojantis, mm, tai yra patvirtina tuos mandatus. Dabar pereikime prie mūsų darbo tvarkės. E, pagal ją turėtume svarstyti pono Brian Crowley, autorių ir tam tikrų gretutinių teisų apsaugos terminų pranešimą. E, suteikiu žodį ponui Krauliui. Dėkui, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti komisarą Makryvį ir visus kolegas, kurie čia yra su mumis salėje. E, autorių ir tam tikrų gretutinių teisų apsaugos terminų pratesimo svarstymas vyko